Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegen, ich Gerbiami ponios ir ponai, kolegos, manau, kad e, reiktų pradėti mūsų posėdį, nepaisant, kad e, kai kurių komiteto narių dar trūksta, tačiau tikimės, kad situacija pasikeis laikui bėgant. Mūsų laukia intensyvios darbo atvarkės svarstymas ir ypatingai balsavimui. Veikiausiai mes galime pasiekti komiteto naują balsavimų rekordą. Reiks apsvarstyti daug pataisų, tačiau lyginant su balsavimo kiekiais, kurie mūsų laukia pataisų, skaičius netrodo toks baisus, taigi šiame kontekste dar vieną pastabą išsakyčiau dėl darbo tvarkės, kuri numatė keletą punktų, dėl kurių turėjome balsuoti rytoj, tačiau balsuosime dėl visko šiandien, rytoj balsavimu nebus, tai yra vienintelis darbo tvarkės pakeitimas apie kurį turiu pranešti, taip pat neturiu jokių kitų pirmininko pranešimų, ar kas nors turėtų pageidavimų, pasiūlymų dėl darbo atvarkės, niekas tame darbo atvarkė patvirtino, pradedame iš kart trečiąjį mūsų darbo atvarkės punktą, tai yra mūsų klausimus dėl e, bendrijos teisės taikymo stebėsenos. E, e, mūsų pranešėja yra ponė Lichtenberger šiuo klausimu ir e, jeigu e, teisingai, jeigu neklystų po 16 metų darbo šiame komitete, tai e, premjera pirmąjį pasirodymą šiame komitete švenčia ponė Kathleen Day. Komisijos atstovė taip pat noriu pasveikinti profesorių Liudviką Kremerį kuris anksčiau dirbo e, aplinkosaugos generalinėme direktorate, e, vienu skyriaus vadovu, dabar yra vizituojantis profesorius Londono Lone University koledže. Taip pat sveikinu Martą Balesteros, kuri vadovauja Client Earth Briuselio biurui. Taip pat ypatingai norėčiau pasveikinti Moniką Frasonį, kuri buvo ilgą laiką šio komiteto narė ir šiandien taip pat dalyvauja mūsų klausimuose. Taip pat noriu pasveikinti Europos ombudsmeno atstovą. Jis taip pat su mumis čia yra. Gisuličiau iš karto ir pradėti ir dabar e, pradžiai suteikčiau žodį iš karto nedėlzamas poniai Catherine Day. Taigi, prašau. Thank you. Pirmiausia, išklausysime ekspertų ir e, po to jau galėsime komentuoti ir išsakyti savo mintis. Ačiū poniai generaliniai sekretoriai, dabar steiksime poniai profesoriui Kremeriui žodį. Much, uh, Ačiū pirmininkė, kadangi jūs kiekvienam iš mūsų skirite po maždaug 10 minučių, tai aš ir parašiau 10 minčių nekvestionuosiu to, kad perkelimas Europos komisijai yra prioritetas. Tačiau esu ypatingai įsitikinęs, kad efektyvus teisės aktų įgyvendinimas, taikymas, ypač aplinkos apsaugos rytyje yra Europos komisijos prioritetas ir labai svarbu kalbėti apie atvirai bendarbiavimo metodą, taip vadinamai, pagal kurį yra apibriežta Europos komisijos pareiga užtikrinti, kad įstatymai būtų tinkamai taikomi. Tai yra prieštara. Europos komisija e, yra reikalinga piliečių, pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų pagalbos, nes be jų neįmanoma žinoti, kas vyksta vietoje. Tai yra iš tikrųjų tarsi, toks, tarsi iškreipimas, koks svarstyti su valstybėmis, nar, valstybėmis narėmis, kokios būtų gyvenimo iniciatyvos, kuomet įvairios peticijos pareiškimai atkeliauja iš piliečių. Antra, piliečiai nedalyvauja toje pilotinėje bandomoje sistemoje ir iniciatyvų teikimo procese. Nekalba apie praktinį pritaikymą vietoje. Trečia, procedūra yra viduramžių laikų, kad uždara, visiškai nėra jokio tinkamo proceso, nėra jokio atvirumo ir aiškumo. Tai yra visiškai priešinga tam, ką Europos sutartis žada pirmame straipsnėje, kad sistema bus atvira ir skaidri, kiek įmanoma labiau. Ir priešingai tam, ką Europos sutartis reikalauja iš Europos administracijos daryti, tai yra užtikrinti, kad visas procesas būtų atviras ir skaidrus. Toliau Kalbant apie faktus ir informaciją iš valstybių, noriu reikia pasakyti, kad valstybės narės praktinėme taikime labai dažnai yra skundų gavėjos. Jos e, su, su jomis ir aptariama, ar tai yra gerai, ar tai yra negerai po kažkokio tai veiksmo ir tai prieštarauja ES sutartims, pagal kurias Europos komisija pati turi užtikrinti, kad teisės aktai būtų tinkamai taikomi. Komisija gali tik tai užtikrinti, kad jie būtų aptarimi geriausia atveju, tačiau negali užtikrinti, kad jie tinkamai būtų taikomi. 2004 metais komisija pareiškė, kad uh, skundai dėl pažeidimų nustatymų yra svarbus šaltinis išsiaiškinti pažeidimo šaltinius ir tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie pateikia skundus, turi turėti galimybę um, artimai dalyvauti visame procese, įsitraukti į jį. Uh, Taip pat ir tie asmenys, kurie parodo pagrįstą interesą ar pakankamą interesą, kuomet eina kalba apie tam tikrus procesus susijusius su jų veikla ar jų tikslais. Tai čia yra labai aiški um, nuostata dėl uh, skundų iš piliečių, kuri buvo konkurencijos įstatymo srityje pritaikyta ne. Um, necivilinės, e, e, nepilietinės visuomenės e, kokiame kontekste. Ir tai yra labai svarbu. Aplinkos apsauga, aš jau 40 metų dirbu toje srityje. Aplinkai nėra suteiktas joks joks balsas, nėra jokių tinkamų procedūrų. Komisija turi tapti tuo balsu, įtraukdama nevyriausybinės organizacijas ir pilietinę visuomenę į šį procesą. Tačiau šiame bandomajame procese, pilotinėme procese nėra nieko numatyta. Piliečiai turi tiesiog užsičiaupti. Septintas mano punktas. Europos parlamentas taip pat nėra įtrauktas į šią sistemą ir į Europos teisės aktų stebėseną. Uh, Tai tikrai pritrenkiantis dalykas, juk Europos parlamento vaidmuo yra užtikrinti demokratiją. Europos parlamentas turi turėti tinkamą vaidmenį ES teisės aktų rengimo ir taikymo srityje. Yra daug pasiūlymų tuo atžvilgiu. Aštunta, aplinkosauginės problemos visoje ES didėja, o ne mažėja. Pati komisija reguliariai daro tą išvada. Ar prisimintumėm šeštąją um, aplinkos veiksmų uh, plano uh, peržiūrą, ar um, transporto politiką, ar kitas rytis. Ir taip pat yra pabrėžiama, kad pačios komisijos elgesys prisideda prie problemų, nes nėra um, reikiamo teisės aktų taikymo peržiūrėjimo. Ši pilotinė sistema tik tai didina atotrukį tarp įstatymo raidės ir jo įgyvendinimo. Jeigu įstatymas nėra taikomas, tai yra didžiausias pavojus ir parlamentui, ir pilietiniai visuomeniai. Yra ši e, komisijos taikoma pilotinė sistema ir kitokios uh, Um, kitokie būdai ap, apmulkinti piliečius, kad realiai jie yra įtraukiami į procesą visus. 2006 metais kitose klausimuose Europos parlamente aš taip pat pasakiau, kad Europos komisija uh, nesima visos savo pareigos įvykdymo dėl to, kad prižiūrėtų, kaip valstybės narės taiko visus ES teisės aktus. Iš tikrųjų, tai prisėda prie dar didesnio slaptumo, o neskaidrumo ir atvirumo. Ir, citatos pabaiga, tikrai nieko nepasikeitė šitoje srityje. Ir tie, kas bent kiek žino, kokios yra komisijos vidinės struktūros, puikiai žino, kad mm, jūs generalinis sekretorius yra atsakingas už komisijos tokias orientacijas, tok, tok, tokias tendencijas. Pirmininkė, dabartinis komisijos veik, e, požiūris, kurį pabrėžia ši pilotinė sistema, rodo, kad e, procesai yra uždari, kad komisija vis mažiau pasiekia ES piliečius, ypač jaunimą. Europa vis daugiau yra laikoma e, valdžios didžiųjų interesų ekonomikos generalinių sekretorių veiksmų lauku. Kodėl uh, tada reikia eiti Europos parlamento rinkimus, kuomet e, tavo kaip e, piliečio interesai yra taip grubiai nustumiami į šoną. Pasaro laikotarpio tendencijos parodo, kad ši taikoma pilotinė sistema tai yra tik tai dar vienas žingsnis toliau nu, į šoną nuo atviros visuomenės kūrimo, skaidrumo ir demokratijos užtikrinimo. Ačiū. Ačiū už jūsų energingą pasisakymą. Steiksime žodį ponė Balesteros. Prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pris, pasakyti, kad aš pasisakysiu teisininkų organizacijos, kuri dirba aplinkosaugos srityje vardu ir daugiausiai dėmesio savo pasakymą skirsiu būtent šiems klausimams ES pilotiniuose projektuose. Norėjau pabrėžti vieną aspektą, būtent tą, kad ES sutartyse yra numatyta, kad teisės aktus priima valstybės narės, tačiau komisija 17 straipsnėje yra atsakinga už teisės aktų gyvendinimą. Aš norėjau pirmiausiai padiskutuoti apie principinius požiūrius, kurie iškyla iš e, dviejų pagrindinių pilotinių ES projekto tikslų. Šis projektas siekia rasti kaip įmanoma greitesnius tikslesnius atsakymus į problemas susijusius ES teisės pažeidimais. Pirmiausiai yra pabrėžiamas e, komisijos kaip e, teisės aktų įgyvendinimo institucijos vaidmuo, tuo pačiu metu valstybės narės yra būtent tos institucijos, kurios įgyvendina tos teisės aktus ir juose yra daugiausiai problemų, daug interesų konfliktų iškyla ir nepakankamas be, informacija pasikeitimas, bendravimas su nevyriausybinėmis pilietinėmis organizacijomis. Kitas tikslas. Įvairiose komunikatuose buvo pripažinta, kad pagrindinis informacijos šaltinis yra pilietinės visuomenės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos. ES trūksta e, teisinio legitimumo ir referendumo rezultatai parodė, kad būtina ES priartinti prie piliečių. Viena vertus e, yra nepakankamas ES teisės aktų įgyvenimas, kita vertus turime piliečius ir nevyriausybinės organizacijos, kurios nori pareikšti savo susirūpinimo komisiją dėl nepakankamo aplinkosaugos teisės aktų įgyvenimo. Kodėl komisija nori apriboti šią bendradarbiavimo sistemą iki minimumo? Komisija turėtų priartinti Europą prie piliečių, todėl reikia pasinaudoti šią priemonę kodėl nereiktų remtis Šumano viziją ir pristatyti ES kaip organizaciją, kuri tinkamai reaguoja į piliečių e, e, išsakomus e, susirūpinimus, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje. Aš manau, kad aplinkos teisės aktų ir ES teisės aktų iš esmės įgyvenimas turėtų būti laikomas prioritetiniu ES darbo atvarkės klausimu, kaip e, ES pilotinis projektas veikia. ES veikia įvairios teisininkų grupės, kurios koordinuoja e, Europos aplinkosauginis biuras ir mes gauname reguliariai nuolat informaciją iš įvairių skirtingų valstybių, ypač Airijos, Junkės karalystės ir Ispanijos teisininkų. Ir e, ši, šio projekto iniciatyva kilo susit, per įvairius susitikimus su nevyriausybinių organizacijų atstovais, kur, kurie mes manome yra labai naudingi ir skatiname toliau tokius susitikimus organizuoti, tačiau daugelį valstybių uh, E, nevyriausybinės organizacijos ne, nieko nebuvo girdėjusios apie šį bandomąjį projektą, tai yra pirmoji problema, į kurią reiktų spręsti. E, kai kurios nevyriausybinės organizacijos iš Ispanijos pasiuntė laišką ponui Frakenbergui siekdamos e, geresnių šio projekto gyvenimo rezultatų Ispanijoje. Buvo siekiama gauti daugiau informacijos apie tai, kaip veikia ES teisės aktai. Nepaisant to, turima informacija arba gauta informacija nepagerino teisinio skaidrumo situacijos ir neprisidėjo prie glaudesnių tarpusavio santykių tarp Ispanijos NVO bei nacionalinių politikų arba komisijos tarnybų. Daugeliu atveju NVO susidarė įspūdis, kad e, glaudesnis dialogas e, tarp komisijos ir valstybės narės buvo e, jo pasinaudota tam, kad tinkamai būtų galima įgyveninti ir tinkamai būtų įgyveninti atitinkami teisės aktai, o tai reiškia sutarties pažeidimą. Mes manome, kad procedūra bendradarbiavimo turėtų būti labiau formalizuota, kad NVO geriau žinotų, E, kokius konkrečius teisės aktus reikia įgyveninti, kokie yra terminai ir kad valstybės narės privalėtų juos įgyveninti. Europos parlamentas šeštaisiais metais komisijos paprašė e, pradėti taikyti šias atitinkamas taisyklės Ir aš manau, kad reiktų komisijos dabar pareikalauti atinkamos ataskaitos už šių taisyklių įgyvendinimą. Dabartinis ES pilotinis projektas neleidžia e, NVO gauti informacijos apie e, tai, e, ar komisija priėmė sprendimą atitinkamus atvejus apie kuriuos praneša teisės aktų negyvenimo NVO svarstyti teisingumo teisme ar ne. Dėl terminų nėra aišku, ar šis bandomasis projektas leido geriau arba greičiau išnagrinėti gaunamus skundus. Nėra aišku, ar šis projektas iš tikrųjų pakeičia e, iki teisminio tyrimo procedūrą valstybėse narėse. E, mums susidaro įspūdis, kad e, šią procedūrą pasitelkus yra bandoma pakeisti uh, formaliasias procedūras, pagal kurias yra skundai nagrinėjami šiuo metu, remiantis pastarąją ES teisės aktų gyvenimo ataskaitą. E, darome išvadą, kad skundai ir bylos yra na, išnagrinėjamos per 24 mėnesius. Vidutiniškai mes manome, kad tas laikotarpis yra per didelis, nes e, tais atvejais, kuomet komisija e, imasi veiksmų, e, patirta žala jau būna kelis kartus didesnė nei gaunama kompensacija ir Ispanijoje yra tokių atvejų, kuomet pavyzdžiui buvo iškeltos bylos dėl automagistralių statymo prieš kelis metus ir teisingumo teismas dar nėra priemęs jokių nutarimų, kaip sistema veikia. Mes E, siunčiame atitinkamas informacijas komisijos tarnyboms, pavyzdžiui, dėl e, dėl pavyzdžiui e, taršos iš automobilių ir komisija turėtų priimti sprendimą pavyzdžiui, per 20 metų, tačiau e, dabar atsakymo dar mes laukim, lauksime galbūt 4 arba 6 papildomus mėnesius, e, kol visa byla pateks į teisingumo e, teismą. Ir būtent tokia trukmė yra ES pilot sistemą pasitelkus. Kitas atvejis buvo Londone, komisijai buvo kovo viduryje nusiųstas skundas. Iki šiol mes negavome jokios reakcijos iš komisijos nei apie skundo gavimą, nei jokios papildomos informacijos, ar tas skundas bus nagrinėjamas ES e, pilotinio projekto kontekste. E, po to, kai pasiteiravome, gavome atsakymą, kad gausime oficialų atsakymą gegužės pradžioje. Taigi Tokia yra tendencija. Kita tendencija, kurią pastebėjome, yra ta, kad komisijos tarnybos dažnai nenagrinėja skundų tais atvejais, jeigu pasitaiko bylų nacionalinėse, nacionalinėse teismuose. Ta pačia tema komisija nenagrinėja skundų, ta pačia tema netgi jeigu yra skirtingas teisinis pagrindas, turint omenyje, kad tokiu atveju galėtų būti pažeista ES teisė arba jos įgyvenimo politika. <clears throat> Per įvairius sustikimus su NVO komisijos atstovai ragino NVO kreiptis į nacionalinius teismus su tokio pobūdžio skundais, tačiau aš nemanau, kad tai būtų pakankama, pakankamai svari priežastis nenagrinėti tokių skundų komisijai Briuselėje. Mes konstatavome, kad e, tiek 2007-2008 komunikatai, tiek ES pilotinis projektas dėl aplinkos saugos teisės patvirtina e, dar kartą, kad komisija siekia riboti gaunamų skundų skaičių ir mes matome, kad buvo e, pradėti 723 teisinių bylų nagrinėjimai ir uh, dėl aplinkosaugos teisės ir komisija išnagrinėjo tik tai nedidelę e, dalį jų, 260, 2002 metais buvo pateikta 697 e, nauji skundai per metus dėl aplinkos teisės, reiškia, e, buvo išnagrinėta beveik 700, o šiais metais tik tai 260, taigi skaičius smarkiai yra sumažėjęs. Mes pastebime, kad komisija siekia sumažinti skundų skaičių, e, nepagerindama tuo pačiu metu ES teisės įgyvendinimo valstybėse. Mes manome, kad e, tai yra blogos vadybos e, išvada, nors komunikatuose komisijos tengiamasi pabrėžti, valstybių narių savarankiškumo, nepriklausomumo teisinių institucijų svarbą. Komisija būtent šiais pagrindais remdamasi stengiasi apriboti nagrinėjimų skundų kiekį ir perduoti didesnį dalį nagrinėti nacionaliniams teismams, nepaisant to, kad turėtų elgtis priešingai. Galbūt komisija turi nepakankamai resursų, galbūt jie turėtų pasamdyti daugiau darbuotojų, jie niekuomet nesiūlė. Europos parlamentui padidinti atitinkamą biudžetinį finansavimą, siekiant pagerinti ES teisės taikymų stebėsime. Mes manome, kad turint pakankamai išteklių būtų galima išnagrinėti visus skundus. ES pilotinis projektas kitokios panašios iniciatyvos yra sveikintinas, tačiau šie projektai turėtų prisidėti prie ES teisės aktų gyvendinimo politikos gerinimo. Mes manome, kad Europos komisijos nustatyti prioritetai turėtų būti naudojami siekiant uh, specifinius skundus e, specifiniai ir e, nagrinėti, e, pavyzdžiui, pasitelkus geresnį bendarbiavimą su žiniasklaida, kitokius strateginius veiksmus. Tačiau visos bylos, visi skundai privalo būti tinkamai išnagrinėjami. Todėl komisija turėtų stengtis gauti geresnį finansavimą tam, kad šios darbus geriau galėtų atlikti bei savo tarnybas jų darbą organizuoti taip, kad šios galėtų ištirti, atlikti tyrimus e, dėl įvairių skundų ir dėl įvairių bylų. Komisija turėtų paraginti teisingumo e, teismą suteikti daugiau informacijos apie turimus apie precedento atvejus. Teisingumo teismas tuo tarpu paragino komisiją uh, sutelkti pastangas ir išteklius e, siekiant e, geriau išnagrinėti gaunamus skundus, todėl Europos parlamentas taip pat turėtų dabar uždegti žalę šviesą e, komisijos atitinkamos biudžeto eilutės didinimui. Ačiū labai. Dabar noriu paklausti pono Jano Hardino. E, ombudsmeno atstovo, ar jis norėtų trumpai pasisakyti šią temą, arba nepasisakyti, ar pageidautumėte, prašau. Thank you, Chairman. Dėkui. Lichtenberger, bitte. Ačiū, ponia Lichtenberger, prašau. Ačiū taip pat ir ekspertams, ką tik pasisakiusiems. Aš manau, kad šiandien svarstame labai svarbę temą, kuri akivaizdžiai nesusilaukė pakankamo intereso e, iš kolegų tarpo, nes skamba pakankamai sausai. Iš kur turime kalbėti apie esmę to, ką norėjome pasiekti arba norime pasiekti Lisabonos sutartimi, tai yra siekis padidinti ES piliečių pasitikėjimą ES. Visur rinkėjų aktyvumas yra žemas, didėja euroskeptikų e, gretos ir e, tai taip pat yra susiję ir su skundų dėl ES teisės aktų įgyvendinimo nagrinėjimo. Mes privalome užtikrinti, kad piliečiams rūpimi klausimai būtų svarstomi ir nagrinėjami rimtai. Tačiau aš asmeniškai taip pat negaliu kalbėti apie teigiamą patirtį, nes e, per pastaruosius metus į mane kreipiasi labai daug piliečių dėl to, kad jų skundai yra nenagrinėjami arba gražinami į valstybės narės. Tokių piliečių skaičius auga ir tai yra didelė problema. Europos parlamentas nori padėti komisijai įgyvendinti ES bendrijos teisę. Mes pasitelkėme nesibaigiančius nesibaigiančias plačios apimties procedūras, siekdami priimti tam tikrus teisės aktų ir vyksta sudėtingiausios procedūros derantis su taryba ir valstybėmis narėmis, o kai jau kalba prasideda apie tų teisės aktų įgyvendinimą, tai konstatuojame, kad kai kurios valstybės geriau gyvenina, kai kurios blogiau, kai kurios visai neįgyvenina arba įgyvenina tik tai E, popieriuje, nes neturi pakankamai išteklių ir apskritai nevykdo stebėsenos bendrijos teisės įgyvendinimo. Ir čia mes susidurėme su didžiulė problema, nes jeigu teisėkuros institucija taikstosi su tuo, kad jos sprendimai ir e, taip ir lieka popieriuje ir net neša teigiamos naudos piliečiams, tuomet e, kiekvieną dieną, taip kaip aš, namuose turime kovoti su euroskeptikais, kuriems e, negalime rasti kontraargumentų, kadangi kuomet žmonės ateina su savo e, skundais ir jie yra taip nagrinėjami, tai negalima tikėtis nieko kito. E, pilotinis projektas mus nuteikė optimistiškai per pirmąjį svarstymą, siekiant padėti valstybėms narėms geriau įgyvendinti bendrijos teisę. E, todėl pasirinktas požiūris, e, atsižvelgiant į mūsų tą įstatymų leidybos mašineriją, yra teisingas. Tačiau jeigu ta mašinerija kur nors užstringa ir jeigu e, veiksmingas bendrijos teisės įgyvendinimas ir taikymas netraktuojamas nusekliai, tuomet prasideda sunkumai. Ir būtent čia šiuo metu išvelgiu daugiausiai problemų, tik tai keletą nedidelių pavyzdžių norėčiau pateikti, siekdama pailustruoti, kodėl, kodėl parlamentarai, kurie glaudžiai bendrauja su piliečiai, susiduria su tokio pobūdžio sunkumais. Jeigu, pavyzdžiui, skundo teikėjas man pasako, kad visa informacija apie jo skundą yra gražinama valstybė nariai, tačiau jis neturi teisę su medžiaga susipažinti ir po to susilaukia atitinkamų pasiekmių savo šalyje dėl to, kad pasiskundė, kad ten yra nepakankamai gyveninama ES teisė, tuomet e, situacija tikrai yra bloga tą turime konstatuoti. Mes, ES visos institucijos, čia turime imtis veiksmų tam, kad bendrijos teisė būtų geriau įgyvendinta ir man šis klausimas yra labai svarbus, nes aš noriu didinti piliečių pasitikėjimą ES, tam mums reikia daugiau skaidrumo, kurio mes neturime, nes kas priima sprendimus apie tai, e, kada bylos tvarką reikia svarstyti skubos tvarka e, teisėjų kolegijoje, pavyzdžiui, arba e, vyriausybės ministrų kolegija turėtų svarstyti tam tikrus klausimus skubos tvarka. Aš pati dirbau vyriausybėje ir kartais susidaro įspūdis, kad kartais <clears throat> prioritetiniai klausimai e, yra nustumiami labai toli į šalį arba giliai įkišami į stalčių. Mums reikia skaidrumo tarp institucinio susitarimo, kuris suteiktų daugiau veiksmų laisvės ir galimybių. Ir aš pageidaučiau iš komisijos, kad mes kartu stengtumėmės pagerinti situaciją. Mes e, nenorime komisijai kaišiuoti pagalių į ratus, tačiau norime, kad piliečiai gautų E, daugiau skaidresnės informacijos, nes šiuo metu jums susidaro įspūdis, kad e, Europa yra skirta tik tai stambiems ūkio subjektams, o e, mažos įmonės nieko gero iš jos tikėtis negali ir būtent tai mums tvirtinama diskusijose ir sustikimuose su piliečiais vietos. Toks įspūdis susidaro dėl to, kad piliečių problemos nėra sprendžiamos taip, kaip jos nusipelno būti sprendžiamos, kad nėra atgalinio grįžtamojo ryšio su piliečiais ir aš <clears throat> čia nenoriu e, taip pat ir mums parlamentui taikyti jokių e, išimčių, nes e, priminėdami kompromisus mes pasirinkame tokias sudėtingas formuluotės, kad valstybėms narėms po to tos teisės aktus yra pakankamai sudėtinga įgyvendinti. Ta pati pavyzdį galiu pritaikyti ir komisijos atitinkamus dokumentams, kurių formuluotės yra kartais nesuprantamos. Tačiau kalbant apie teisės aktų gyvendinimą, turime elgtis aiškiau ir nusekliau, turime dirbti kartu, tačiau mums parlamentui reikia informacijos, o piliečiams reikia gauti per trumpą laiką atsakymo į savo skundus ir e, reikia užtikrinti, kad jų bylos nebūtų e, įdedamos giliai į e, teisėjų arba atitinkamų tyriančių tarnybų stalčius. Aš pati esu nekarta kreipusis į komisiją ir negavusi jokio atsakymo į savo paklausimą, taigi e, problema yra tikrai didelė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad šis pilotinis projektas reiškia artumą piliečiams, reiškia skaidrumą Šios nuostatos yra įrašytos į sutartį ir jeigu jų nesilaikysime, tai atrodysime absurdiškai visos institucijos ir jūs komisijos atstovai ir aš parlamento atstovai. Ačiū. Pirmininkas, ar būtų klausimų? Prašau, Dajana Volis. Uh, much, chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti prelegentams. Diskusijos tikrai um, labai svarbios. Turiu keletą klausimų kadangi šį pranešimą surengusi anksčiau, manau, sudėtinga yra tai dabar, kad anksčiau mm, mums didžiausia problema būdavo ištekliai komisijai, kad jį galėtų užtikrinti, jog taikymas ir įgyvendinimo užtikrinimas būtų efektyvesnis. O dabar aš noriu paklausti, ar negalėtumėm panaudoti komisijos biurų išteklius valstybėse narėse e, šiam darbą atlikti. Ir taip pat dėl to, ką jūs sakėte, kad e, norėtumėm tokio proceso, kuris įtrauktų piliečius. Bet aš matau ir mano šalyje piliečiai sako, štai komisijos e, po, policinės misijos tikrina štai mūsų veiksmus. Tai iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie pusiausvirą, Aš gal labiau prijauščiau komisijai, aš, aš girdėjau, ką sakė čia atstovai. Aišku, reikia užtikrinti teisės akto vykdymą, tačiau atsižvelgiant į mūsų sukauptą patirtį teismuose, kas vyksta ir taip toliau, jeigu mes siekiame, kad sistemos Um, mažiau prieštarautų vienas kitom ir leistų lengviau pasiekti rezultatų. Tai yra judėjimas, procesas. Ir čia, aš manau, šis um, pilotinis procesas siekia didesnių apimčių ir efektyvesnio darbo. Teisingai gal sakote, kad jis galėtų būti skaidresnis ir atviresnis piliečiams, tačiau aš norėčiau taip pat matyti tai, kas labiau atitiktų šiu, šiuos laikus. Um, tai ta prasme, kaip um, turėtų būti palaikomi ryšiai su piliečiais, kad uh, nebūtų galvojama viena apie rezultatą, kad nebūtų galvojama, kad uh, vien tik tai reikia e, sutelkti dėmesį į, į gyvenimą. Taip, procesas turi būti skaidresnis, taip turi būti laikomasi mūsų pagrindų sustarimo. Pirmininkas puikiai žino apie tai, mes pasakėme, kad užtikrinsime, jog būtų taikomos atitikties e, koreliacinės lentelės. Uh, Mes taip pat sakėme, kad mes norime informacijos, e, kad ji būtų pateikta parlamentui apie pažeidimo procedūras. Manau, kad reikia siekti geresnės sistemos. Aišku, gyvenime nieks nėra tobula, bet aš manau, kad yra tam tikrų elementų iš šios e, pilot, bandomosios sistemos, kurią galėtumėm pritaikyti. Taip, teisingai, galima kritikuoti, bet aš manau, kad galima būtų išryškinti ir tuos elementus, kurie yra vertingi uh, ir ypač atsižvelginti tai, ką ombudsmeno atstovas pasakė. Kolegė Tain, prašau. Buvo išsakyta daug sunkių priekaištų komisijai. Generalinį sekretorių turėčiau keletą klausimų. Prieš pradėdama dirbti parlamente daug girdėjau apie bendrijos teisės įgyvendinimo sunkumus ir pirmiausia stengiuosi įsiaiškinti, kiek iš tikrųjų yra perkelimo bendrijos teisės e, valstybės, e, valstybėse narėse ir žvelgiant į statistinius duomenis, atrodo, kad situacija yra visiškai gera. <clears throat> Teigiama, kad 95 procentai direktyvų yra perkeliama, tai noriu paklausti, kaip tokie statistiniai duomenys yra kaupiami arba nagrinėjami, ar tik tai paviršiniškai komisija kontroliuoja, kaip nors uh, giliau, išsameu. Uh, Pone Lichtenberger, noriu užduoti klausimą, kokios, kokių pasiekmių susilaukė piliečiai, e, kuomet jūs kalbėjote apie tai, kad jeigu pilietis kreipiasi dėl bendrijos teisės perkelimo e, arba netinkamo įgyvendinimo ir po to susilaukia pasiekmių savo šalyje. Pirmininkas, e, žvelgiant į plotinių projektų gyvenimo procedūrą, susidaro įspūdis, kad šios procedūros tikslas E, yra surasti galimybę alternatyviai išspręsti alternatyviais būdais didelį kiekį skundų e, dėl netinkamo bendrijos teisės taikymo ir taip nuimti papildomą naštą nuo teismų pečių. Tokiu būdu stengiamasi užkirsti kelią apskritai. E, tokių skundų atsiradimo teisingai supratau tokią mintį, norėčiau paklausti. Ir antras klausimas, koks šiuo metu yra maždaug be kablelių bendras teisės aktų prožeidimų, kurios nagrinėjo komisija skaičius. Trečiasis klausimas susijęs su skaidrumu. Jeigu piliečiai pateikia skundus, tai noriu paklausti, kokia, kokią procedūrą taika, taiko komisija, kuomet gauna laišką iš piliečio, kuriame skundžiamasi dėl to, kad jo šalyje netinkamai gyvendinama bendrijos teisė. Kokia yra procedūra to skundo nagrinėjimo? Kitas klausimas, ar piliečiai turi galimybių tiesiogiai ar netiesiogiai gauti informacijos apie tai, kaip į jo atitinkamą nusiskundimą reagavo valstybė narė Tai yra taip pat papildoma galimybė piliečiui savo valstybę kreiptis į teismą ir e, pasiremti atitinkamą ES institucijų reakciją į e, tai, kad jo valstybė yra pažeidžiama bendrijos teisė ir būtent e, tokia galimybė galėtų pagerinti ir palengvinti taip pat smarkiai teismų darbą. Paskutinis klausimas yra apie tai, kaip Europos parlamentas trauktas yra į šį pilotinį projektą apie gyvenimą, bet to, kad mes šiandien šios klausimus organizuojame, ar egzistuoja koks nors mechanizmas, pavyzdžiui, teikiant ataskaitas, kuris leistų mums gauti daugiau informacijos apie tai, kaip uh, vyksta tokio pobūdžio projektai, nes mums yra labai svarbu, kad mūsų pirmieji sprendimai taip pat būtų įgyvendinami ir atitinkamai įgyvendinami valstybėse narėse. Aišku, komisija gali būt, galėtų palikti viską likimo valiai arba pasakyti mums, kad mes patys turėtume pasirūpinti atitinkamais būdais gauti informaciją, tačiau būtų įdomu išgirsti, kaip vyksta tas pilotinio projekto įgyvendinimas ir kaip e, e, reaguojama į atitinkamas pastabas valstybėse narėse arba nereaguojama, ar mes truputėlį patys dabar patenkame e, e, į piliečių kailį, kuomet jiems rūpi e, sužinoti reakciją į savo skundus. Ačiū, pirmininkė, gal aš pabandysiu sureaguoti į įvairius klausimus, įvairią dvasę išsakytus klausimus. Manau, kad mes tikime tuo pačiu dalyku, kad įstatymai yra parengti žmonėms ir taip sprendžiama, tik klausimas, kaip to pasiekti. Manau, kad čia gali būti keli keliai. Mes gauname labai gerai pagrystus skundus, kuomet yra aiškus bendrijos teisės aktų pažeidimai, tačiau yra ir kitokių skundų, kur sakoma, kad mes galvojame, kad gal galbūt gali būti kažkokia tai problema. Mes bandome kažkiek susisteminti darbą, bandome jį sutvarkyti aiškiau. Mes sveikiname komisijos skundus, mes galvojame, kad piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, įvairios organizacijos yra mūsų tarsi akis ir ausis visoje Europos Sąjungoje. Bet aišku, kai mes skatiname teikti skundus, mes norime išgirsti, ar viskas gerai veikia. Tačiau reikia pabrėžti, kad gavus tokius skundus yra akivaizdu, kad nebūtinai visa tai tikrai atspindi pažeidimų situaciją. Taigi reikia išsiaiškinti, ar tikrai skundas yra tinkamai argumentuotas ir pagrystas, ar tikrai yra ta problema reikėtų tarsi kažkokio tai klyringo struktūros, kur išsiaiškintų, ar yra visa informacija iš valstybės narės, ar viskas yra taip, kaip yra parašyta. Tarsi tai būtų solvit sistema šiuo atveju. Ir jeigu yra pažeidimo procedūra, per, pavyzdžiui, jeigu yra sprendžiama, kad yra nepakankamai informacijos iš valstybės narės, ar mes galvojame, kad yra pakankamai informacijos, kad yra pažeidimas valstybė narė, mes parengėme atitinkamą raštą. Mes dabar turime apie pusantro tūkstančių. 000 pusantro tūkstančio mm, pažeidimo atveju arba atveju, kai mes galvojame, kad yra pažeidimas. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes stengiamės taikyti naujoves ir dirbti skaidriau. Ir rengėme visiškai naują skundų registravimo sistemą. Anksčiau viską registravome, ar, kuomet buvo aiškiai išteiškinama, ar tai yra uh, Visų pirma, at, at, kai gauname kažkokį tai skundą, mes bandėme sudėlioti, kas yra tik tai šiaip kažkoks tai sekundas, o kas yra jau konkrečiai aiškiai matoma, kad tai yra e, pažeidimas. Dabar mes registruojame viską. Aš žinau, kad komisarė didžiulė organizacija, aš žinau, kad galbūt ne visuomet e, atsakymas yra parengiamas, gal ne visada tas atsakymas parengiamas laiku, tačiau mes siekiame įdėkti tą politiką visoje komisijoje, kad kiekvienas turi teisę gauti atsakymą. Ir su šiuo pilotiniu e, projektu mes norime užtikrinti to suderinamumą, kad būtų galima greičiau atsakyti piliečiams. Labai dažnai abejoju, mes galime iš karto išsiaiškinti e, tą, tą keliamą klausimą, kad taip, iš tikrųjų, e, žmogus turi tokią ar tokią teisę, yra toks ir toks kelias, kuriuo jis galėtų tą išspręsti. Aš manau, kad geriausiai būtų, kuo galima greičiau išspręsti tą klausimą, kuris rūpi žmogui, kad būtų viskas tvarko iš karto, negu kad laikytis visų, visų detalių procedūrų ir eiti per visus ilgus teisminius procesus. Aišku, kuomet yra labai rimtų teisinių problemų, tai reikia tuos klausimus spręsti su valstybėmis narimis, bet tačiau aš manau, kad visų e, intereso labui geriausia yra, jeigu yra įmanoma išspręsti skundą, kuris nėra labai rimtas ir didelis, labai paprastai ir greitai, tai geriau tai ir padaryti, nes piliečiai tai yra geriau, negu kad veltis ilgas procedūras. Dabar kitas dalykas, ką komisija analizuoja dėl bendrijos teisės aktų. Ne visuomet e, vien analizavus individualius atvejus aiškiai matyti vaizdą, ar konkrečiai tas teisės aktas yra gerai gyvenamas ar ne. Uh, Kartais tie parengti atvejai gali tiksliai atspindėti tikrą situaciją, kartais visiškai ne. Taigi mes per geresnio teisės aktų um, e, e, rengimo sistemą norime an, išanalizuoti, kiek yra pažeidimo uh, procedūrų, kiek yra skundo procedūrų, uh, kad tai būtų vienas iš rodiklių, ar, kaž, sistem, ar, ar viskas gerai veikia ar ne to teisės aktų atveju. Tačiau tai yra tik tai vienas rodiklių. Mes norime taip pat ir uh, panaudoti kitas priemonės ir mes norėtumėm paimti vien, e, kelis tei, konkrečius teisės aktus ir jūsų komitetui ir bendrai parlamentui pateikti informaciją, kaip yra, kokia yra ta tikroji situacija. Mes norėtumėm užtikrinti tikrai kaip galima didesnį bendrijos teisės aktų laikymos ir atitikimo lygį kol kas eina kalba tik tai apie 15 valstybių narių šioje sistemoje, tai yra tik tai pusinis sprendimas, bet aš manau, kad mes siekiame paspartinti sistemą ir padarysime tai. Ir jeigu mes negalėsime to padaryti per pilotinį sistemą, mes galėsime taikyti įprastinę pranešimo sistemą. Noriu pasakyti, kad e, ši pilotinė sistema nepakeičia visų kitų priemonių. Mes tik tai norime um, aiškiai išsiaiškinti, ar yra kažkokioj vienoje ar kitoj konkrečioje sistemoje labai rimtų problemų. Aišku, ta sistema turėtų paspartinti visas procedūras, kad žmonės greičiau gautų atsakymus, kad būtų galima greičiau užbaigti procedūrą su, su kažkuria valstybė narė. Aišku, jeigu yra kažkokių tai ilgų dėlsimų, tai yra mūsų problema, bet mes teksime ją ištaisyti. Ir Ir reikia pasakyti, pilietis visuomet turi teisę gauti atsakymą iš komisijos. Ir mes pasistengsime padaryti viską, kas įmanoma. Ačiū. Būdų, kolegė. Aplică relație dintre comisie. Turiu klausimą Ačiū labai, jeigu daugiau nenorinčių pasisakyti, tuomet suteiksiu žodį apibendrinimui ponė Lichtenberger ir po to galėsime iš karto balsuoti. Ačiū labai. Dar neišgirdome atsakymų į klausimus apie Europos parlamento įtraukimą ir informavimą visoje šioje srityje ir apie apie e, tai, kaip yra įgyvendinamas tarp institucinis susitarimas. Džiaugčiausi galėdama gauti atitinkamą atsakymą, nes mano pranešimui ši informacija yra labai svarbi, kadangi mes e, suvokiame save kaip e, pakankamai rimtą bendro procesų sudėtinę dalį, tam, kad galėtume rimtai diskutuoti, turime gauti pakankamai informacijos ir kuomet yra pateikiami įvairūs skaičiai apie teikiamus skundus, apie šimtus skundų, tačiau e, e informacija, kad e, tie skundai yra išnagrinėjami nepakankamai arba e, nelabai didelis jų kiekis, tuomet mums kyla daug klausimų, viena vertus arba piliečiai nemoka skundų rašyti, arba kažkas atsitinka pakeliu su tais skundais iki jų išnagrinėjimo etapo, taigi mums reikia informacijos apie konkrečias priemonės ir kolega Lėnė taip pat jau minėjo, e, kad e, Europos parlamentas privalo būti atitinkamai informuojamas tam, kad e, galėtų deramai dalyvauti šiuose procesuose ir aš norėčiau gauti atitinkamą informaciją tam, kad įtraukčiau į savo pranešimą, priešingų atveju aš turėsiu parašyti apie labai didelį informacijos trūkumą, nepakankamą informavimą manau, kad e, siekiant pagerinti procedūras yra reikalingas grįžtamasis ryšys ir mes dažnai susidurėme su problemomis kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, galima susitarti neteisminiu keliu, tačiau aplinkosaugos teisės srityje tai yra beveik neįmanoma, nes aplinka dažniausiai neturi galimybių pasisamdyti advokato, nes jeigu jau yra iškirstas miškas draustinyje, tai e, negalima jo vėl atauginti per kelias dienas ir atitinkamai kompensuoti taip pat yra pakankamai sudėtinga. Taigi tokių informacijų norėčiau gauti tam, kad galėčiau jas įtraukti į savo pranešimą, tam, kad ateityje galėtume pagerinti situaciją ir procedūras, kuri, kurios vyksta e, vokiškai arba autiškai tariant nepakankamai sklandžiai. Pirmkas, ačiū ekspertams. Dabar uh, keletą minučių Padarysime pertrauką tam, kad ekspertai galėtų palikti salę arba kas nors atlikti kokius nors kitus svarbius reikalus, pavyzdžiui, naiti į tualetą, na ir po to iš karto pradėsime balsuoti. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, so langsam. Gerbiami ponės ir ponai, prašau jūsų po truputėlį vėl užimti savo vietas, jau yra 20 po ketvirtos, dar turime labai daug darbo, norėčiau pradėti balsuoti. Prašom sėstis, pradėsime balsuoti. Necessary discussions should please happen outside of the room. Good. Den Bericht der Kollegin Gallo haben wir vertagt. Kolegės Galo pranešimų svarstymą mes nukėlėme, o dabar e, kolegės Regner pranešimas apie alternatyves investicijas ir finansinių sistemų priežiūrą. Galime iš karto pradėti balsuoti. Kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, kas susilaika sakyčiau, kad atmesta. 51 kolegos bodų pakeitimas už prieš, prieš atmestą. 52 pakeitimas kolegos Lėnė. Kas už, kas prieš, pritarta. Jeigu neprieštaraujate, Aš neklausiu, kas susilaiko, nes taip staupysime e, e, trečdalį laiko, tie, kurie nebalsuos, tai tų balsus priskaičiuosime prie susilaikiusių. Ačiū už tai, kad neprieštaraujate. 53 pakeitimas. Balsuojame dėl jo kartu su kitais pakeitimais. Ne, nereikia dėl jo balsuoti vėliau. Svarstysime. Dabar 504 Degranis Paskal turėsime turbūt jau balsuoti. Prieš susilaiką atrodo, kad dauguma prieš, tai atmesti. 55 ponės Bauskas už prieš daugumą prieš atmestą 56 ponas Bauskas už prieš, dauguma prieš atmesta 57 degrandis paskualkas už, prieš pritartų. 58 kas už, prieš reikia paskaičiuoti balsus, dar kartą kas už. Kas prieš?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 abgelehnt; änderungsantrag zweiundsiebzig dafür dagegen angenommen; änderungsantrag antroji pataisa kas už prieš atmestas trečio ne penkiasdešimt trečia kas kas už prieš susilaiko ne Dagegen. 74. 75 už. Prieš. Priimta. 76 už. Prieš. Atmesta. 77 už. Prieš. Priimta. 78 atsimta. 79 už, prieš, priimta. 80 už, prieš, priimta. 81 už, prieš, atmesta. 82 už, prieš, atmesta. 83 už, prieš, atmesta Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 83 paskaičiuokime. Kas už 83 palaikykite rankas, kas prieš. Dvylika, vienuolika atmesta. Priimta pirmininkas pasitaiso. Trečias pranešėjo, kas už, prieš, Atmesta. Žodinis pirmas būdų už prieš priimta. 85 už prieš priimta. 86 už prieš priimta. Man atrodė, kad priimta, bet pasiskaičiuokime 86. Kas už? Taip, dabar aišku. 87. Buvo du, kas už, prieš, atmesta. Dabar pirmas blokas, antras pakeitimas ir viskas, kas ten. 88 kartu, kas už, prieš, priimta. 92 kas už, prieš, priimta. 93 kas už, prieš, priimta. 94 už, prieš, priimta. 95 už, prieš, priimta. Kitas blokas jau apimtas, išspręsta, tai 98 kas už, prieš, priimta. 99 už, prieš, priimta. Atmesta. Žodinis ketvirtas. Jau. Sprendėm dėl to. Šimtasis. Būdu. Kas už? Prieš. Atmesta. 102 baus. Atkrenta. Šeštas. Žodinis. Šimtas šeštas. Pasitikslino pirmininkas. Viskas jau čia nuspręsta. Taigi, šimtas šeštas. Kas už 106? Prieš? Priimta. Septintas žodinis. Nereikia dėl jo balsuoti, jis pakete. 109 dabar. Kas už? 109 prieš. Priimta. 110 degrandės. Kas už? Prieš. Atmesta. 111 už prieš atmestą. Kūnė prieš įlymina. Žodinis kas už, prieš, priimta. Vikstrom 106, kas už, prieš, atmesta. 119, kas už, prieš, atmesta. 119, kas už, prieš, atmesta. 119 už, prieš, 110 atsimtas, 121 kas už, prieš, atmesta, 122 kas už, prieš, priimta, 123 kas už, prieš, atmesta. Žodinis pakeitimas, B kompromisas, dalimis. Dėl pirmos dalies kas už, kas prieš, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, taip pat priimta. 124. Čia viskas sprendėm. 127. už, prieš, atmesta. AC kompromisas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 129. 129. Kas už, prieš, priimta

134 dvi dalis. Turime balsuoti dėl pirmos, bet ne dėl antros. Dėl pirmosios, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau. Okay, dann kommen wir zu 149 dafür, 149 dafür. 149, kas už, niekas. Kas prieš, atmesta. 150, kas už, kas prieš, atmesta. 151, kas už, kas prieš, atmesta. 152, kas už, kas prieš, atmesta. 153, nereikia balsuoti.

priimta. 156 kas už, kas prieš, atmesta. Dabar čia viskas aišku. 159 kas už, kas prieš, priimta. D pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. Čia toliau irgi viskas aišku, iki 163 e, kas už, kas prieš, priimta. 167 kas už, prieš, priimta. Toliau E Periname prie E pakeitimo. Turime visų pirma balsuoti dėl 166, kas už, kas prieš, priimta. Dab ir dabar E pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, už, prieš, priimta. Toliau devintas pakeitimas jau viskas aišku. 172 kas už, kas prieš. Priimta. 173 kas už, kas prieš. Priimta. 174 kas už, prieš. Atmesta. 175 odiukas už, prieš. Neaišku, reikia skaičiuoti, kas už. 10 kas prieš. Taip, taip, aišku, taip, aišku, atmesta. F kas už, prieš, priimta. 179 kas už, kas prieš, atmesta. 180, 181 kas už, prieš, atmesta. 7 kas už, prieš, atmesta. 182 kas už, prieš, priimta. 183 kas už, prieš atmesta 185 kas už prieš atmesta 186 kas už prieš Gerai, dar kartą. Kas už? Kas prieš? 12 už, 11 prieš priimta. 190. E, okay, then we have to vote 185. Thank you. That's... Always good if there's someone who controls what we are doing here. Very good. Reikia balsuoti. 185 kas už, prieš, atmesta. Gerai, dabar tiesiai 190 e, už, prieš, atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, priimta. Toliau viskas padaryta. 193 kas už, prieš, atmesta. 194 kas už, prieš, atmesta. 195 kas už, prieš, atmesta. Atmesta 196 kas už, prieš priimta. 197 kas už, prieš priimta. 198 už, prieš atmesta. 199 už, prieš reikia skaičiuoti. 199 kas už, kas prieš. Priimta. 200 kas už, prieš. Atmesta. 202 kas už, prieš. Atmesta. 203 kas už, prieš. Atmesta. Toliau G pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš. Priimta. Antroji dalis kas už, prieš. Priimta. Dėl 204 nebalsuojam, 207 už, prieš Reikia skaičiuoti. 207 kas už, 13 kas prieš, priimta. 11 pakeitimas. Ne, sako pirmininkas. 206. Bet kompromisas atkrito. Balsuojame dėl 208. Kas už? Prieš? Priimta. 209. Kas už? Prieš? Priimta. 210. Kas už? Prieš? Priimta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 211 už, prieš, atmesta. 212 už, prieš, atmesta. 213 ir 214 kas už, prieš, atmesta. 12 Kitas pakeitimas, čia viskas aišku. 217 tuomet, kas už, prieš, atmesta. H pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 220, kas už, No, we have a, just voted on Hugo, so it's approved. And that means the next goes will be 220. That's right. Both 220. Dafür. Dėl H balsavome priimta, taigi 220, kas už, prieš, priimta. 11 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, priimta Pirmoji dalis atmesta, dabar antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. Toliau einam. 224, kas už, prieš, priimta. Į e, žodinis pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis - žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis. Už, prieš, atmesta. Antroji dalis - už, prieš, priimta. 225 ne, pirmininkas pasitaiso. 235. Vikstram. 235. Kas už? Prieš? Atmesta. Du šimtai trisdešimt šeštas lėnė už, prieš, atmesta. Praėjau. J. Kas už? Prieš? Priimta. Du šimtai penkiasdešimt pirmas. Rapkai už, prieš. Atmesta. 252 už, prieš, atmesta. 253 už, prieš, atmesta. 254 už, prieš, priimta. 255 už, prieš, atmesta. 256 ir 7 už, prieš, atmesta. Toliau. Ką pakeitimas dalimis iš keturių dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, atmesta antroji dalis už, prieš, priimta. Trečioji dalis už, prieš, atmesta. Ketvirtoji dalis už, žodinės pakeitimas, prieš, priimta. Toliau, iki kur? Einame. 13. Ne, tas jau irgi išspręstas. 273 nėra apkai už prieš atmestą. Keturioliktas kompromisinis išspręstas, jau padaryta. Du šimtai septyniasdešimt penktas už, prieš atmestą, du šimtai septyniasdešimt septintas už, prieš atmestą, du šimtai septyniasdešimt aštuntas už, prieš priimtą. 280 už, prieš, atmesta. 281 už, prieš, atmesta. 282 už, prieš, atmesta. 283 už, prieš, prieš, skaičiuokime. 282 kas už. Pirmininkas pasitaiso. 283 kas už. Prieš. Atmesta. 284 kas už. Prieš. Atmesta. 285 už. Prieš. Atmesta. 286 už. Prieš Atmesta 287 už, prieš, atmesta 288 už, prieš, atmesta 289 už, prieš, atmesta 290 už, prieš, atmesta 291 už, prieš, Atmesta 292 kas už, prieš, atmesta 293 už, prieš, atmesta 294 už, prieš, atmesta žodinis 15 išspręsta jau ir tada einame 200, prie 297 už, prieš, atmesta. 298 už, prieš, atmesta. 299 už, prieš, atmesta. 300 už, prieš, atmesta. 301 su žodiniu pakeitimu už, prieš, Atmesta. Vienuoliktas už prieš priimta. Tai buvo L. Kur dabar mes esame? 308. Kas už? Prieš? Priimta. 27 už, prieš, atmesta. 28 už, prieš, atmesta. 29 už, prieš, atmesta. 17 išspręsta jau. 310 už, prieš, atmesta. 311 už, prieš, atmesta. 313 už, prieš, priimta. 312 jau išspręstas, 314 už, prieš, atmesta. 18 jau išspręsta, nes balsavome dėl viso bloko, į kurį jis pateko, taigi pereiname, 19 išspręstas, 317, ne, 318 Kas už, kas prieš, atmesta. 20 jau dėl to sprendėme. Trišimtai dvidešimt antras už, prieš, atmesta. 323 už, prieš, atmesta. 324, 27 už, prieš, atmesta 326 už, prieš atmesta 328, kas už. Ne, jis atsiimtas. Trišimtai dvidešimt aštuntas, ne, trišimtai dvidešimt septintas atsimtas, taigi balsuojam dėl trišimtai dvidešimt aštunto už, prieš, priimta. Toliau 329 jau išspręstas, 330, kas už, prieš, atmesta, 331 ir antras, už, prieš, atmesta, 23 išspręstas, 323 taip pat ir 24 taip pat, 334 kas už, prieš priimta. 335 ir 6 už prieš atmestą. 337 už prieš atmestą. 25 jau aptartas. 351. 351 kas už, prieš, atmesta. 300, 352 kas už, prieš, atmesta. 353 už, prieš, atmesta. 354 už, prieš, atmesta. 300. 32 už, prieš atmesta 31 už, prieš priimta. Toliau 33 už, prieš priimta. N pakeitimas už, prieš priimta. 34 už, prieš atmesta, 35 už, prieš, atmesta, toliau, žodinis O pakeitimas, už, prieš, priimta, M pakeitimas, kas už, prieš, priimta, 36 už, prieš, priimta, 37 už, prieš, priimta. 38 už, prieš, priimta. 39 už, prieš, atmesta. 41 dalimis, pirmoji dalis už, prieš, priimta. Antroji dalis už, prieš, priimta. 40 už, prieš, priimta. 43 už, prieš, atmesta 42 už, prieš, atmesta 44 jau išspręstas, 29 taip pat pateko į bloką. 47 už, prieš, atmesta. 48 už, prieš priimta. 49.50 jau išspręsti. Ir dabar visas nuomonės projektas, kas už, kas prieš, Ir štai puikiai įveikėme pirmą etapą. Visiems dėkoju ir ypač pranešėjau už labai sudėtingą atliktą darbą. Linkiu. Ir ekonomikos reikalų komitetų lygiai taip pat efektyviai padirbėti balsuojant. Toliau priežiūra. Likme prie priežiūros paketo. Ir vėl turime Regner pranešimą. Trečioji pataisa pirmiausiai, kas už, prieš, atmesta ketvirtoji pataisa už, prieš, reikia skaičiuoti balsus, kas už ketvirtą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 suskaičiau, kas prieš. Pritarta. Penktoji pataisa kas už, prieš, atmesta. Šeštoji kas už, prieš, pritarta. Septintoji kas už, prieš, atmesta. Aštuntoji kas už, prieš, atmesta. Devintoji kas už, prieš pritarta. Pirmoji, kas už, prieš taip pat pritarta. Dvyliktoji, kas už, prieš atmestą. Dėl e, nuomonės projekto su pakeitimais už prieš pritarta. Ačiū.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 Sajat Karim pranešimas, tiksliau nuomonės projektas. Taip pat ir čia balsuosime truputį su paprastą tvarką dėl kompromisinių pakeitimų. Pradedame nuo 38 pataisos, kas už, prieš, pritarta. Toliau Pirmasis kompromisnis pakeitimas kartu su kitų visų pakeitimų paketu, kuris yra priedė, kas už prieš. Tai yra balsuojama už visą pakeitimo paketą ir jam pritarėme. Dabar penktoji pataisa, kas už prieš pritarta. Šeštoji, kas už prieš. Taip pat ir šiai patys pritarta. Balsuokime dėl septintosios, kas už, prieš, taip pat pritarta. Aštuntoji pataisa, kas už, prieš, taip pat pritarta. Devintoji, kas už, prieš. Taip pat pritarta dešimtoji, kas už, prieš, pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, ne, 262 pataisa, kuri yra 36 puslapyje yra 262 pataisa. Kas už 262 reikia skaičiuoti balsus. Kas prieš dauguma už pritarta. 303, 44 puslapį. Mano scenarijoje tai parašyta. Tokiu atveju balsuosime dėl 303 pataisos, o jūsų puslapis yra numeris 39. Balsuokime dėl šios pataisos, kas už, prašau kelti rankas. Prašau skaičiuoti balsus. Ar suskaičiavome? Gerai, dar kartą pakartosiu angliškai. Kas balsuoja už Karim 303 pataisą skaičiuokime iš naujo. 14. Kas prieš? 9. Dauguma už pritarta dabar 23 pataisa kitame puslapyje. Mūsų sąraše ši pataisa yra 46 puslapyje, jūsų sąraše yra 40 puslapyje. Gerai. Pranešėjo 23 pataisa, visiems viskas aišku, kas balsuoja už, kas prieš, pritarta. Kita pataisa, dėl kurios balsuosime, bus 27, kuri yra 62 puslapį. Koferati pataisa pirmai konstituojamai daliai, numeris 27, kas už, kas prieš. 62 puslapė pirma konstatuojamoji dalis. Aš norėčiau, kad visi žinotų, dėl kokio punkto balsuoja. Ar visi atsiverti teisingą pataisą koferatį numeris 27, kuri yra susijusi su pirmąją konstatuojama dalimi, ar visi žino, dėl ko balsuojame. Gerai, ponė Vikstrom, ar jūs viskas jums tvarkoje, kas už 27 patys, kas prieš dauguma už pritarta 28 tame pačiame puslapyje, kas už prieš pritarta taipogi. Antroji pataisa kitame puslapyje, tiksliau tam pačiam puslapyje, kas už prieš 14 už 9 prieš pritarta. ką mano navigacinė komanda sako dabar 35 karim pataisa, kas už prieš įprasta balsų dauguma patvirtinta. Ketvirtoji pataisa, kas už, kas prieš, dauguma buvo už. 36 koferačių pataisa, kas už, prieš, pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl šios sudėtingos nuomonės projekto, kas už, prieš, paritarta, ačiū labai. as well we wish the econ a lot of luck for the ongoing work. so the next i have on my agenda is kitas balsavimų paketas mano darbų tvarkėje yra mano paties. Tikiuosi, kad nebalsuosime taip sveitingai. Pirmiausia, balsuojame dėl 19 pataisos už prieš susilaiko. Tiksliau pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš pritarta. 91 kas už, prieš pritarta, antrasis kompromisas su žodiniu pakeitimu kas už, prieš pritarta. Kitas pakeitimas septintasis kas už, prieš pritarta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš pritarta. 30. Kas teiks už, prieš, pritarta. 31. Už, prieš, pritarta. 32. Už, prieš, pritarta. 33. Už, prieš, pritarta. 34. Už, prieš, atmesta. 35. <clears throat> Už, prieš, pritarta pritarta, 36 už, prieš, pritarta, 37 už, prieš, atmesta, 38 už, prieš, pritarta, 39 už, prieš, pritarta, 40 už, už, paskaičiuokime, kas už 40 prieš pritarta. 11 kas už prieš pritarta 12 kas už prieš pritarta 13 už prieš pritarta 17 tai yra 16 už prieš pritarta 14 už prie, pritarta, 15 už prieš atmestą, 17 už prieš pritarta, 18 už prieš pritarta, galutinis balsavimas už prieš 2 prieš kiti už pritarta. Ačiū labai. Kitas balsavimas yra pono Baltazaro pranešimas. Dėl pono Baltazaro pranešimo. 13 už prieš patvirtinta. 16 už prieš patvirtintas mano nuomonė. 15 už prieš atmestas. 17 už prieš patvirtintas. Dabar dėl viso projekto, kas už prieš, labai ačiū. Mano nuomonė, e, jau be viskas, ne, dar dėl dviejų teisinių pagrindų reikia balsuoti. Dėl Lechner suteiksiu žodį. Ne, balsuosime. Pirmasis teisinis pagrindas. Bandau susirasti savo dokumentą. help me here. I have it here. Legal basis on the. Teisinis pagrindas dėl. Uh, gaminių ženklinimo ir uh, su energijos suvartojimu susijusių gaminių. Ačiū pirmininkė. Čia kalbama apie direktyvą, su, ap, kuri reglamentuotų ES gaminamų prietaisų energijos vartojimą. Komisija Lisabonner Vertrages haben mit den dabar teisinis pagrindas po Lisabono sutarties įsigaliojimo yra 194 puslapis, procedūra ta pati kaip 95 straipsnio atveju. Todėl mums yra dabar nereikalingas 94 straipsnis ir e, taryba laikosi tos pačios nuomonės, ir grindžia savo nuomonę. Dešimt ketvirtojų straipsnių, tiksliau 190, ne, 194 straipsnių, kuris reglamentuoja energetinį efektyvumą, tausumą, energijos taupimą. Ir aš manau taip pat, kad 194 straipsnis yra vienintelis teisingas teisinis pagrindas, ar kas nors turėtų pastabų dėl šio teiginio, niekas tuomet grįžkime dabar, perikime prie antro teisinio pagrindo, mes turim balsuoti, mes jau balsavome, niekas prieš, neprieštaravo. Antras teisinis pagrindas susijęs su akvakultūra ir nevietinių rūšių panaudojimu akvakultūroje. Komisija remiasi 43 ir 349 straipsnių. Nelabai suprantu, kodėl remiasi 349 straipsnių, nes ten kalbama apie priemonės skirtas labiausiai nutolusioms ES teritorijoms, o šiame pranešime mes kalbame apie žvejybos teisės, e, tačiau dėl kito teisinio pagrindo straipsnio bejonių nekyla, galime balsuoti dabar, kas nors prieštarauja niekas, tuomet patvirtiname. Dabar pereikime prie Sajerio pranešimo. Kolega Sairi, jums suteikiamas žodis, prašau. Aš manau, kad galbūt pirmiausia išklausysime pono Sairio, po to leisime pristatyti šį klausimą komisijai. Kolegos. Būsimas komisijos pristatymas yra glaudžiai susijęs su mano ankstesniu pranešimu dėl teisėkuros delegacijų arba dele, teisės galių delegavimų. Esminis skirtumas tarp šių dviejų pranešimų yra tas, kad uh, 20 straipsnėje mums yra suteikiamos naujos teisėkuros galios, tuo tarpu 2091 straipsnėje per parlamentui deleguotas galės ir galimybę kontroliuoti komisijos sprendimus ir per E, bendrasis komisijos veiklos kontrolės procedūras yra suteikimus papildomos teisinės galios, ypatingai bendrijos teisės įgyvendinimas yra pagrindinė komisijos ir valstybių narių uždavinys ir noriu pabrėžti, kad šiuo atžvilgiu labai svarbu parlamentui kaip institucijai, kuri vykdo bendrą komisijos veiklos kontrolę, vykdyti stebėseną, tačiau privalome suvokti, kad neturime konkrečių įgaliojimų šioje srityje. Ir todėl čia situacija yra skirtinga. Mano būsimasis pranešimas, kuris bus pristatytas, tikiuosi, pakankamai greitai. Daugiausiai yra susijęs su naujoju komisijos komunikatu, kuris turėtų pristatyti dabartinį komatologijos procedūros pakeitimą ir of the parliament uh, and if uh, as the lisbon treaty has empowered us uh, with those but also we have to take taip pat mes turėtume uh, atsižvelgti į galių pusiausvyrą tarpusavio santykius ir tarp institucijų. Ir po to, kai išklausysime komisijos pristatymą, e, manau, kad yra labai svarbu pabrėžti, kad neperžengtume sutartyse nustatytų ribų parlamentas e, yra svarbi institucija e, šiame kontekste, tačiau e, nustatytų galių ribų viršyti mes neturėtume. Taigi tą pastebėjimą norėjau dar kartą išsakyti. Ačiū dabar komisijos atstovą turime poną Tenerero, jis pristatys dabar komisijos pasiūlymą, prašau jums žodis donner l'opportunité à la Commission de. Ačiū pirmininkė už šią galimybę komisijai trumpai pristatyti. Mm, šį dokumentą ir ačiū už pranešėjų, už įrangos žodžius apie e, bendrai pristatėte kontekstą. Taigi labai trumpai e, kelios pagrindinės mintis, o paskui vėl atsakysime klausimus. Taigi, kalbame apie kelis pagrindinius principus. Pirmasis, aišku, yra naujų, naujosios sutarties nuostatų laikymasis. Nauja um, galių pusiausvėra nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tas dalykas reikia m, tam tikrą naują sistemą atrasti. Uh, parem, su, su valstybėmis narėmis pasiremiant ankstesnė sistema, komitologijos ir komitetų e, principais. Taip pat reikia siekti supaprastinimo e, šioje, visoje sistemoje. Efektyvumas, aišku, yra raktinis žodis ir be abejo skaidrumas, kalbant apie mm, komitetų darbą, vykdymą. Taigi mes vadovavomės šiais principais Ir dabar labai trumpai norėčiau į kiekvieną iš jų atkreipti jūsų dėmesį ir taip pat paminėti kai kuriuos sutarties straipsnius, dėl kurių aiškinimo gali būti tam tikrų sunkumų, apie tai mes jau kalbėjome kitose komitetuose. Taigi dabar dėl sutarties laikymosi. Aišku, kad mm, su Lisabono sutarčiai įsigaliojo, įsigaliojus, aišku, kad vykdomieji aktai gali būti valstybių narių kontroliuojami ir kitų institucijų, kitos institucijos. Mm, taryba, parlamentas neturi galimybės įsiterpti į vykdomo aktų prieimimo procedūrą. Taigi štai kodėl yra tas pasiūlymas kokia yra esmė, kad iš esmės visa naikinama dabartinė sistema komitologijos kontekste ir būtent per komitologijos procesą buvo galima į tarybą įtraukti ir taip toliau, dabar viso to nebeliko ir nebeliko vietos mm, tarybai, nebeliko o, vietos komisijos kontroliai to, tam, ką daro valstybės narės. Taigi, to nebeliko siekiama supaprastinti procedūras, vietoj trijų procedūrų buvo stengtasi perėti prie dviejų pagrindinių procedūrų. Taip pat buvo norima daug aiškesnių taisyklių, artimesnių realiam gyvenimui ir artimesnių tam, kas realiai komitetuose daroma. Ir buvo siekiama būtent įtraukti jau esamus kai kuriuos elementus, pavyzdžiui, rašytinės procedūros mm, įtvirtinimas, kas palengvintų komitetų darbą. Dėl efektyvumo, aišku, pagrindinis dalykas yra būtent laikytis pagrindinių principų, kurie galioja. Tai reiškia, kad iš principo komisija, kai eina kalba apie mm, labiau suvažytą procedūrą, tai būtų nagrinėjimo procedūrą, ar eitų kalba apie tikrinimo procedūrą. Komisija negalėtų priimti, e, jeigu būtų prieš, tačiau nebūtų, mm, jeigu nebūtų neigiamos nuomonės, tai, būtų, tai galėtų dabartinės taisyklės ir reikėtų jas išlaikyti dabartinėje procedūroje, kad išliktų mm, proceso mm, nuoseklumas, kad valstybės narės neblokuotų situacijos, kaip kad yra dabar, kai dauguma gali, absoliuti dauguma gali nuspręsti. Buvo siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą kad e, komitetų visame darbe visas visos darbo atvarkės, tai kas yra svarstoma, visi balsavimai, kiekvieną kartą būtų siunčiami Europos parlamentui. Ir čia reiktų pridurti ir tarybai. Aišku, taryba dabar jau nebedalyvavo procedūroje, tačiau būtų palaikoma informacija. Ir būtų tie dokumentai taip pat e, nusisti komiteto nariams, kurie atstovauja valstybės narės. Taigi būtų gerinamas proceso skaidrumas. Taigi, dabar norėčiau akcentuoti du, tris dalykus. Visų pirma, dėl procedūros pasirinkimo ateityje bus tik tai dvi procedūros - konsultacinė, tai kas yra mm, panašu į dabartinę konsultavimosi mm, procedūrą ir antroji būtų tikrinimo procedūra, kuri pakeistų reguliavimo ir e, valdymo procedūrą. Būtų taikomos atitinkamai galiojančios taisyklės abiejose procedūrose. Mm, dabar taisyklės yra indikatyvinės, komisija ketintų nubrėžti griežtesnės taisyklės, tačiau kad procedūra nebūtų labiau suvaržyta, nei kad yra numatyta atitinkamai teisės aktuose. Tai toks yra komisijos tikslas. Čia taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną išimtį, tai yra straipsnis 5.5, išimtis bendrajam principui. Uh, kuomet yra e, neigiama nuomonė, tuomet negali būti priimamas tas, tas teisės aktas, gali būti kai kurių atvejų, kuomet jeigu nuomonė ir būtų patikta neįgiama, kai kurias priemonės būtų įmanoma patvirtinti. Tai ir e, šiuo atveju čia kalbėtumėm apie tam tikras priemonės, kur komisija galėtų priimti priemonės, net jeigu yra neigiama nuomonė pagal 5-5 straipsnį. Toliau dėl skubos tvarkos taikymą, kuomet nebūtų iš ankstinės komiteto nuomonės, šeštas straipsnis. Dėl aštunto straipsnio, dėl skaidrumo aš jau kalbėjau, tik tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į teisę, kad būtų atsižvelgta į parlamento nuomonę apie tai jau kalbėta, tai labai jautrus yra momentas. Noriu paaiškinti, komisija tikrai nenori mm, panaikinti kokiu nors parlamento galių mm, įsiterpti į kažkokią tai procedūrą, kad parlamentas galėtų pasakyti komisijai, kad e, komisija, mm, jeigu rengia kažkokią tai, kažkokią tai priemonę, kad jin gali pažeisti pagrindinės teisinės nuostatas. Aišku, kad čia parlamento galios lieka nepažeistos, bet kuriuo metu parlamentas gali pareikšti komisijai, žiūrėkit, jeigu jūs priimsite tą priemonę, apie kurią mus štai tik informavote, tai bus um, sutarčių pažeidimas. Dabar komisija privalo laukti mėnesį Kiekvieną kartą, kai jį pasiūlo kažkokią tai priemonę komitetui, kuris perduoda tą priemonę parlamentui, komisija turi laukti vieną mėnesį. Um, Tiesiog todėl, kad parlamentas galbūt gal, kažką pasakys. Aš galiu pasakyti, kad iš tų e, gero šimto priemonių, apie kurias yra pranešama parlamentui, kas met e, parlamentas nuomonę savo pareiškė, pasinaudojęs šią teisę, kad jo nuomonė būtų atsižvelgta gal vieną ar dvi nuomonės tik per metus. O kiekvienų, kiekvienos priemonės atveju komisija privalo laukti mėnesį, kad būtų gyvendinta parlamento teisė pareikšti savo nuomonę. Aš tiesiog galvoju, kad, kad, kad reikalinga iš tikrųjų panaikinti tą laukimo terminą, kuris dabar egzistuoja. Toliau dabar apie ką norėčiau plačiau pakalbėti būtų dešimtas straipsnis. Seniai teisės aktai, kuriems buvo taikoma komitologija. Čia mūsų manimų yra labai svarbus e, straipsnis jų atžvilgių. Šiuo straipsniu yra siekiama išvengti, kad ateityje, jeigu ši nuosta būtų patvirtinta, tai, lik, tai ilgus metus vis dar um, galiotų ir naujosios procedūros, bet dar ir tos senosios procedūros su komitologija ir taip toliau. Taigi čia yra tiesiog yra automatiškas perdėliojimas tie, teis, tai tos priemonės, tie teisės aktai, kurie dabar svarstami pagal senąją procedūrą buvo, jie tiesiog automatiškai permetami į naują procedūrą. Noriu pabrėžti, kad tai nereiškia jokių atveju, nereiškia, kad e, bus iš esmės vertinamas tų teisės aktų pobūdis. Ne. Eina, jeigu yra kažkokių tai priemonių, kurios dabar patenka į kometologijos procedūrą, bet kurie turėjo būti deleguoti į aktai ar turėtų būti deleguoti į aktai pagal Lisabonos nuostas, tai aišku, kad dešimtas straipsnis tikrai neužkerta kelio, um, aišku, kai kuriais konkrečiais atvejais vietoj tos um, procedūros pritaikyti naują teisės aktų prieimimo procedūrą, kuri yra numatyta deleguotiesiems aktams priimti. Ir komisija jau aiškiai pareiškė, kad e, kai es kalba apie visus tos teisės aktus, kur tokia problema yra išryškinta, komisija padarys viską, kas yra reikalinga, kad būtų atsižvelgta į naujai įsigaliojusią sutartį ir kad būtų padaryti visi reikalingi pakeitimai, kad tie teisės aktai, kurie turėtų būti deleguoti aktai ir kurie šiuo metu nėra tokiais laikomi, kad jie būtų laikomi tokiais. Ir aš manau, kad dešimtas straipsnis šiuo atveju yra labai svarbus svarbus, bet reikia turėti omenyje tą mano komentarą, bet dešimtas straipsnis yra tikrai labai svarbus automatinės procedūros prasme visiems kitiems teisės aktams. Ačiū. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Lichtenberger. Pone Lichtenberger. Prego. No? Era prenotata per un intervento. Eh, intervento il Presidente ha capito. Onorevole eh, il signor Mitchell della Commissione Sviluppo. Va bene. Per lei. Thank you, thank you, President. A... Mitchell vystimosi komitetas. First of all, can I say as Pirmininkė, aš kaip nuolatinis e, pranešėjas e, dėl e, įgaliojimų pervedimo vystimosi komitete galiu pasakyti, kad mano komitetui kyla pora problemų. Labai Nudžiugau išgirdęs tai, ką pasakė komisijos atstovas, kad niekas nenori suvaržyti parlamento teisų ar jų panaikinti, bet e, tikiuosi, kad taryba ir komisija sutars dėl interpretavimo. Ta sakau iš savo patirties. Aš dar suprantu, kad 2007 ir 2008 metais mes patvirtinome specialias rezoliucijas, kur nurodėme problemas dėl 11 komitologijos procedūrų bet tarsi buvo tai atsakas, galiu pasakyti. E, ponas pirmininkė, iš savo patirties komitete galiu pasakyti, kad ne tik vystimosi komitetui tai svarbu, bet ir e, tada, kai dirbame kartu su užsienio reikalų ar tarptautinės priekybos komitetais, taip pat su dviem e, užsienio reikalų komiteto pakomitečiais. Jie visiškai sutinka su tuo, ką mes sakome kolegų iš e, kitų komitetų užsimančių išorės politiką vardu. Aš esu atstovas e, derantis su taryba ir komisija dėl šių klausimų. Minėti komitetai dirba ties teisės aktais, kurie leidžia finansuoti veiksmus už ES ribų. Tai yra rimtos e, išorės politikos finansavimo priemonės, kurios veikia pagal kurios e, buvo tvirtinamos pagal bendrą sprendimo procedūrą iki Lisabonos ir kurioms buvo galima taikyti dviejopas komitologijos procedūras. Pirmiausia, kalbu apie strateginius dokumentus ir daugiametes indikacinės programas, e, pagal kurias buvo nustatomos biudžetinės išmokos atsitikti atitinkamoms šalims. Dar kitas dalykas yra metinės veiksmų programos ar specialiosios priemonės susijusios su techniniais dokumentais, e, ir tai yra e, susijęs su lėšų skirtų pagal pirmąją dokumentų grupę panaudojimu. E, visi šie dokumentai e, buvo tikrinami, jų įgyvendimas buvo tikrinamas, buvo taikoma, o dabar įsigalioja nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu. Mes norėjome, kad būtų atitinkamos taisyklės taikomos e, šioms procedūroms, bet taryba visuomet e, priešinosi. Komisija dabar yra pateikusi atitinkamų pakeitimų ir visi išorės politiką užsimentikus komitetai derasi dėl pasiūlymų. Mūsų nuomonė e, visi klausimai susijęs su biudžetu turi būti tvarkomi pagal įgaliojimą įgyvendinimo pagal sutarties 290 ir taip pat turi būti tam tikrais atvejais taikomas sutarties 291 straipsnis. Dar pakartosiu, kad mes visi komitetai e, laikomės vienodo požiūrį čia ir visi e, ginsime savo poziciją, nežiūrint tarybos ir komisijos pasipriešinimo. Dar labai svarbu neprimti jokių horizontalių korekcijų atitinkamoms nuostatoms dėl įgyvendinimo įgaliojimų. Parlamente mes, mes kalbame pirmininkė apie parlamentą, nes jeigu bus e, kitaip padaryta, tai mūsų galios daryti dėl finansinių priemonių sumenkės. Aš kalbu apie tokias priemonės kaip vystomo bendradarbiavimo priemonė, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, stabilumo priemonė ir e, bendradarbiavimo su išsivyščiusiomis šalimis priemonė. Šios visos priemonės dabar aptariamos darybų kontekste e, ir dar veikia. E, Europos kaiminystės e, priemonė, dėl kurios kol kas nėra teisėkuros pasiūlymo. E, Pirmininkė, aš to įbaigsiu, bet dar norėčiau pakalbėti apie komitologijos sprendimų funkcionavimą ir apie tai, kaip tai kontrastuoja su naujaisiais principais dėl įgyvendinimo įgaliojimų. 2007 metais e, yra įsigaliojusios tam tikros priemonės ir mūsų parlamentas naudojasi e, aštuntojo komitologijos sprendimo straipsnio galiomis. Mūsų galios buvo ribotos, tačiau mes e, pagal e, dabartinę 88-ąją, seniau 81-ąją taisyklę e, priimdavome nutarimus dėl biudžetinių įgaliojimų ir dirbome gana sėkmingai Buvo pakeisti daug, pakeista daug dokumentų mūsų iniciatyva, taip pat po to, kai mes nurodėme, kad kai kurios priemonės negali būti finansuojamos iš vystomojo bendarbiavimo priemonės, buvo pateikti kiti pasiūlymai. Dabar mes e, žiūrime į daugelį dokumentų, peržymė juos ir norime, kad komisija padarytų atitinkamus pakeitimus pagal mūsų, kad nes priešios procesas pabrėžia labai svarbą, labai didelę svarbą parlamentui Ir e, mes tikimės, kad e, galios e, pasiūlyme bus bent jau tokios kaip anksčiau, bet dabar turime galvoti net ir apie stipresnę parlamento rolę Mes priėmėme daug rezoliucijų pagal 88 taisyklę, turėjome pasinaudoti biudžeto galimis, kad priverstume komisiją klausyti mūsų. O dabar tikiuosi, kad pagal 290 straipsnį bus pateiktos naujos priemonės dėl įgyventimo įgaliojimų, bet liks dar priemonių pagal 291 straipsnį ir mes norime labai atidžiai viską nu, išnagrinėti, taigi prašau informuoti parlamentą apie tai, nes tie klausimai yra nepaprastai svarbus vystymosi komitetui ir buvo labai svarbus per praėjusius keletą metų. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai už jūsų aiškiai nuomonę, panas Airidus, tiek mažas. Ačiū labai už e, atitinkamą informaciją, kurią išgirdome iš komisijos pusės ir taip pat buvo įdomu išgirsti man ir kit, kolegoms iš kitų komitetų. Šią informaciją bus naudinga rengiant pranešimą, remiantis ankstesnėmis praktikomis ir patirtimi mes tik tai dar didesnį susidomėjimą galėsime išreikšti būsimais įvykiais. Keltis pastebėjimų. Komisijos atstovas išsakė vieną įdomią mintį, kuri galėtų padėti išspręsti vystimosi komiteto atstovo iškeltą problemą susijusią su tuo, kai parlamentas gauna informaciją apie komisijos veiklą ir sprendimus ir kaip naudojasi savo turimomis galimis ir teisėmis šią informaciją analizuodamas. Mes puikiai e, suprantame ir privalome užtikrinti, kad mūsų teisės būtų neribojamos ir galėtume jomis visapusiškai pasinaudoti, todėl džiaugiuosi galėdamas išgirsti tinkamą komisijos nuomonę, kad kuri <clears throat> neprieštarauja mūsų siekiams. Aš noriu pabrėžti, kad e, ši informacija turėtų iš tikrųjų būti naudinga mūsų darbui, nes kartais per didelis informacijos kiekis gali blokuoti darbą ir mes siekime praktinių sprendimų dėl dešimtojo straipsnio, apie kurį buvo kalbėta pristatymė ir dėl uh, automatinių visų klausimų uh, suvienodinimo. Noriu paminėti, kad techninis suvienodinimas mums siūlo praktinį problemos sprendimo. Todėl remiantis 290-91 straipsnių mums yra labai svarbu laikytis bendro suvienodinimo principo ir e, dažnai praktikoje šis procesas vyksta automatiškai, tačiau ypatingai naujose srityse, kur taikoma bendro sprendimo procedūra, mes norėtume, kad tai būtų užtikrinta, nes iki šiol to nebuvo parlamentas kaip teisėkuros institucija turėtų būti įtrauktas į atitinkamų sprendimų prieimimą. Kitas pastebėjimas dėl naujų procedūrų turėtume aiškiai pasakyti, kad antrasis straipsnis dėl konsultavimo procedūros turėtų būti laikomas pagrindinė taisyklė ir peržiūros procedūros, kurios e, numato tam tikrą veto teisę valstybėms narėms, buvo apribotas. Mes turėtume laikyti šio principo ir ypatingai tose sritise kaip aplinkosauga, žemės ūkis, žvejyba. Neturėtų būti priimami bendro pobūdžio sprendimai reiktų palikti tarybos ir parlamento atitinkamas, parlamento atitinkamas prerogatyvas taikyti įprastinę teisėkuros procedūrą. Pat norėčiau atkreipti dėmesį į kontrolės priežiūros teisę, nes ši teisė pamažu dinksta Mes tuo tarpu stengiamės naudotis dabar senomis mūsų teisėmis, kurių jau nebeliko e, naujose sutartise, taigi reiktų labai aiškiai parlamentui pasakyti, kad visais atvejais parlamentas turi teisę, jeigu to pagėdauja, priimti tam tikras rezoliucijas ir pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų klausimų. E, arba netgi kreiptis į teismą dėl tam tikrų sprendimų. Taigi šios teisės mes nepraradome, tačiau Lisabonos sutartis remiasi sukaupta patirtimi, todėl aš manau, kad dokumento tekste būtina apie tai užsiminti ir savo pranešime aš siūlau pabrėžti, kad parlamentas privalo pasilikti galimybę daryti įtaką ateityje taip pat ir e, šiuose srityse, kur mums anksčiau turėtų galių nebeliko. Dėkoju komisijai ir kolegoms už e, jų indėlį ir pasikonsultavęs su šešėniais pranešėjais ir kitais komitetais, aš pristatysiu šį pranešimą, kuris e, galės pasiūlyti tam tikras gairias šios rytie. Pirmininkas, ačiū kolegai Sairiui. <clears throat> mes e, apsitarėme, kaip toliau turėtume elgtis, ponios Lichtenberg ir to nebus, taigi turime aptarti jos pranešimą, tą dabar padarysime, o kalbant apie koordinatorius, tai kartu su kolega Rapkai <clears throat> mes susitarėme, kad rytoj e, aptarsime jo pranešimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Uh, uh, ir koordinatorių posėdis taip pat nevyks taip, kaip numatyta. Ponai, ponai Vyštenbergas suteikiamas žodis, tačiau dar pamiršime vieną dalyką, reiktų nustatyti galtinį terminą pateikti pataisas, ne, žodis poniai Lichtenbergai. Ačiū labai. Kartais iš darbo tvarkės galima kai kurių ne, anksčiau nežinotų dalykų išmokti, pavyzdžiui, susijusių su peticijomis. Ir čia e, mano nuomonėje siūloma supaprastinti, padaryti skaidresnės procedūras susijusias su peticijų teikimu dėl bendrijos teisės. Peticijų komitetas varsto vieną peticiją, kuri prašo čia numatyti atitinkamą skaidresnę procedūrą kuri užtikrintų e, pakankamą informacijos, pakankamą prieigą prie informacijos e, ir todėl mūsų komitete veikia darbo grupė, kuris svarsto administracinės, ES administracinės teisės reikalus. E, čia atsakingas kolega yra Berlingver. Aš manau, kad ši grupė įsteigta pačiu laiku, nes egzistuoja tam tikras netikrumas dėl procedūrų, terminų, reikalavimų skaidrumui. Todėl e, šios klausimus reiktų tam tikrą prasme formalizuoti, siekiant užtikrinti būtiną skaidrumą ir prieigą prie informacijos. E, peticijoje, po, tiksliau ponas Belinger kreipė dėmesį į bylas, kurios buvo svarstamos prieš 12 metų ir siūlo parengti tam tikrą procedūrinį kodeksą. Aš manyčiau, kad mums reiktų komiteto vardu nusiųsti atitinkamą raštą kuriame atsispindėtų komiteto nuomonė ir atkreiptų dėmesį į jau veikiančią darbo grupę, e, pranešdamas, kad šią kryptimį jau yra dirbama, jeigu neprieštarautumėte šiam pasiūlymui, tai būčiau patenkinta, ar kas nors prieštarauja niekas, tuomet taip ir elgsimės. Ačiū labai. Galime baigti dabar e, šią mūsų posėdžio dalį ir pradėti koordinatorių posėdį ir visus tuos, kurie neturėtų jame dalyvauti, prašyčiau palikti mūsų salę ir po kelių minučių tęsime posėdį ir tarsimės su koordinatoriais. Ačiū. And then the Sovietska, and then the workshop. So it's perfect, but I have to clear a little bit Sayer. Sayer is clear that uh, his party won the election.